So I wish an excellent good morning to all members and substitutes. Gerbiami kolegos, visiems linkiu puikių metų, Deverfam komiteto nariams, kviečiu visus susėsti. An excellent good morning to our really huge. Sveikinam mūsų didelį komitetą, FAM ir Dėvė. A... Taigi turime labai netrumpą balsavimų sąrašą. Noriu poną Tobė pasveikinti. Kartu su juo pirmininkausime abu. E, tai yra dar vienas bendras darbas kartu šioje naujoje kadencijoje. E, mūsų komitetai Deve ir FAM puikiai bendradarbiauja. Dar kartą kviečiu visus susėsti. So bit, but... Na, atleiskite, kad taip turiu paraginti visus, bet sąrašas balsavimo ilgas ir visi turime įsipareigojimų, turime visi reikalų, tad verta būtų nevėluoti. Well, and, and happy... Labas rytas. Visiems linkiu puikių metų. Tiems, kuriems dar neturėjau progos palinkėti to, norėčiau pasakyti, kad puikiai bendradarbiaujame tarp mūsų abiejų komitetų. Ir Tai yra puikus startas mūsų tolesniam bendradarbiavimui. Pereikime prie balsavimų. Noriu ponį Regner padėkoti už tą puikų bendradarbiavimą. Ir matome, kad rezultatai to bendradarbiavimo yra. Ir mes siunčiame puikų signalą, rodydami tokį tą bendradarbiavimą visiems. Pane Regner, dėkoju. Dabar grįžkim prie darbo atvarkės, pereisiu prie vokiečių kalbos, ji yra mano gimtoji. Prašau užsidėti ausinės tiems, kam to reikia. Tvirtinam darbo tvarkę. Spėju, kad pakeitimų nebus. Taigi, antrasis darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės patvirtinamas. Jeigu nėra pakeitimų, tai darbo tvarkę tvirtiname. Panašu, kad kažkam kilo problemų su garsu. Viliuosi, kad viskas veikia. Mane ką tik informavo, kad man nereikia mūsų komiteto pranešimų, pirmininko pranešimų perskaityti dabar, dėvė komiteto nariams tai nėra aktualu, todėl pirmininko pranešimus aš perskaitysiu jau po balsavimo. Todėl galima iš karto pereiti prie pačio balsavimo. Dabar kartu su vystimusi komitetu balsuosime dėl starptautinės konferencijos gyventojų ir vystimusi klausimai 25-osios metinės aukščiausio lygio susteikimas. E, tvirtinsime rezoliuciją ir klausimai, į kurį atsakoma žodžiu. Aišku, galutinis balsavimas bus elektroninis, kad būtų visiškai aišku, kokie rezultatai, o šiaip balsuojame pakeldami rankas. Pirmoji dalis, balsavimas dalimis prašo EPP e, Sexual and Reproductive Rights, bet to, kas už, kas prieš, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Trečioji dalis. Vėlgi EPP prašo balsavimo dalimis, kas už pirmą dalį, kas už prieš, kas susilaikė, tvirtinam. Antroji už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Penktoji dalis, vėlgi balsavimas dalimis, prašo EPP, kas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštoji dalis, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar balsuosime dėl viso dokumento elektroninis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Dar e, vienas kolega ne, nebalsavo, jau matau, kad balsavo visi. Ir matau, kad tvirtinam didžiulę balsų persvarą. Dabar Komisijai skirtas klausimas žodžiu. Dėl pirmos dalies balsuojame, dėl dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, tvirtinam. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Ketvirtoji dalis, vėlgi balsavimas dalimis už pirmąją, prieš, susilaikė, tvirtinam. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Vėlgi baigiamasis balsavimas dėl viso dokumento elektroninis, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. patvirtinta vėlgi didžiulė persvara. O dabar balsuosime dėl pačio rezoliucijos projekto. 88 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 89 pakeitimas už prieš susilaikė tvirtinam. Devintasis kompromisas dėl antrosios dalies už prieš susilaikė tvirtinam. Dešimtasis kompromisas už dešimtasis kompromisas. Kas už dešimtąjį kompromisą? prieš, susilaikė, tvirtinam. Šimtas pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 127 pakeitimas antroji dalis už prieš susilaikė tvirtinam. 105 pakeitimas už prieš susilaikė tvirtinam. 106 pakeitimas už prieš prieš susilaikė tvirtinam. 108 už prieš susilaikė tvirtinam. Ketvirtoji dalis, balsavimas dalimis, prašo EPP, už balsuojame dabar, prieš susilaikė Tvirtinam. 109 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti kolegos. Prašome balsuoti. Lūktelsiu sekundėlę. Dabar jau visi balsavo, baigiame balsuoti, tvirtinam. Šimtas dešimtasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šimtas vienuoliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. 115 už, prieš, susilaikė, atmesta. 112, 13 ir 14 identiški, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 119 už, prieš, susilaikė tvirtinam. 117 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Dar vienas kolega nebalsavo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Už 29 prieš 16. 118 už. Prieš. Reikia pasitikrinti, nors sakyčiau, kad dauguma balsuoja už. 118. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Prieš. Atmestas. 11 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 126 už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 128 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 130 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 131 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 134 už, prieš, susilaikė atmesta. 132 atkrenta, sako pirmininkė. Šimtas trisdešimt antrasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šimtas trisdešimt trečiasis už, prieš prieš susilaikė tvirtinam. 135 ir 138 identiški, balsuojame kartu už, prieš susilaikė tvirtinam. 136 už, prieš susilaikė atmesta. 137 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Už 23, prieš 20 tvirtinam devintoji dalis. Pirmininkė atsiprašo 140 už, prieš, susilaikė, atmesta. 139 už, prieš, kolegos prašome balsuoti aktyviau, todėl reikia pasitikrinti, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti, aiškiai dauguma už, tačiau nesimato pirmininkiai. 141 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 143 už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 142 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė tvirtinam. 192 už, prieš 192 pakeitimas, 9 puslapis balsavimo sąraše, kas už 192 pakeitimą, prieš susilaikė tvirtinam. 157 už prieš susilaikė tvirtinam. 159 už prieš susilaikė tvirtinam. 161 už prieš susilaikė tvirtinam. 168 už prieš susilaikė, tvirtinam. 162 už, prieš, susilaikė, atmesta. 163 už, prieš, susilaikė, atmesta. 164 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 169, 170 identiški už, prieš, susilaikė atmesta. 171 už, prieš, susilaikė atmesta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė tvirtinam. 15 kompromisas 12 arba 13 puslapis sąraše, kas už 15 kompromisą, prieš, susilaikę, tvirtinam. Taip 18 dalis, balsavimas atskiromis dalimis, prašo APP už 18 dalis už prieš susilaikę tvirtinam. 185 už prieš susilaikė atmesta. 187 už prieš susilaikė atmesta. 186 už prieš Pakartokim, dėl 186 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 172, 189 ir 190 pakeitimai, balsuojame dėl jų bendrai, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šimtas devyniasdešimt pirmasis už, prieš susilaikė tvirtinam. 1, 9, 3 ir 4 identiški už prieš susilaikė atmesta. 195 už prieš susilaikė tvirtinam. 196 už prieš susilaikė atmesta Tvirtinam. Labai ilgas balsavimo sąrašas, e, kolegos, ištvermės mums visiems. 197 už, prieš, susilaikė, atmesta. 198 už, prieš, susilaikė, atmesta. 199 už, prieš, susilaikė, atmesta. 200 už prieš susilaikė tvirtinam. 201 už pirmininkė atsiprašo. 202 už Dėl 202 balsuojam. Kas už 202? Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 16 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. 17 kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 167 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar konstatuojamosios dalis. 16 pakeitimas A dalis už, prieš, susilaikė tvirtinam. 17 už prieš susilaikė tvirtinam. 18 už prieš susilaikė atmesta. 19 už prieš susilaikė tvirtinam. 20 dvi dalis dėl pirmosios Dvidešimtasis pirmoji dalis už prieš susilaikė tvirtinam. Antroji dalis už prieš susilaikė tvirtinam. 25. Už prieš susilaikė atmesta. 24. Už prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš, susilaikė atmesta. 21-22 bendrai balsuojam už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 27 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 28. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 30. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 31. Už, prieš, susilaikė susilaikė tvirtinam. 32. Už, prieš, susilaikė tvirtinam. 33. Už, prieš, susilaikė tvirtinam. 34. Už, prieš, susilaikė tvirtinam. 35. Už, prieš, susilaikė atmestam. 36 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Trisdešimt septintasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Trisdešimt aštuntasis už už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti 38 FA konstatuojamai dalis, prašome balsuoti. Dar vienas kolega nebalsavo, jau baigėme balsuoti, už 15 prieš 32 atmestą. Trečiasis kompromisas, G konstatuojama dalis, už, prieš, susilaikę, tvirtinam. Ketvirtasis kompromisas, už, prieš, susilaikę, tvirtinam. 45 už prieš susilaikė tvirtina. 47 už prieš susilaikė tvirtina. 48 už prieš susilaikė tvirtinam. Dabar penktasis kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 54 dėl pirmosios A konstatuojamosios dalies ar į A konstatuojamosios dalies už prieš susilaikė tvirtinam. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 65 mūsų laukia. Taip, už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 67 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 68 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 73 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 74 už, prieš, susilaikė, tvirtina. 76 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Pirmininkė atsiprašo. Čia atkrenta R konstatuojimo dalis 77 pakeitimas. Prašom balsuoti už, prieš, susilaikė, atmesta. Septyniasdešimt aštuntasis Ponas Tarabela prašo žodžio. Norėjau pasitikslinti, kodėl B e, antroji dalis atkrenta, kadangi 76 pakeitimas buvo atmestas. 76 juk nebuvo patvirtintas, tad man atrodo reikėjo balsuoti dėl abiejų dalių šio teksto. Aš galvoju irgi taip pat, e, pirmoji dalis, P konstatuojamoji dalis, už, prie, prieš, susilaikė, tvirtina. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Labai jums ačiū. Septyniasdešimt aštuntasis už, prieš, susilaikė atmetam. S konstatuojamoji dalis 79 už prieš susilaikė atmesta. 80 tai dalis už prieš susilaikė tvirtinama. U konstatuojama dalis 81 už prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas už sulaikė atmesta. Aštuonedeš... Aštuntas kompromisas dabar. Kas už aštuntąjį kompromisą? Už, prieš, susilaikė atmesta. Patvirtinta, atsiprašau, patvirtinta. Aštuonedešimt penktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 86 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar pereiname prie nurodomųjų dalių. Pirmoji ir pirmasis pakeitimas už. Pirmasis, antrasis pakeitimai identiški dėl jų bendrai. Už, prieš, susilaikė, Tvirtinam. Trečiasis už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti dėl trečiosios, trečio pakeitimo, pirmoji A nurodomoji dalis. Dar lūktelsiu sekundę. Kažkas nenori balsuoti, bet baigiame balsavimą už 25 prieš 21 tvirtinam. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. Septintas, dvyliktas, tryliktas identiški pakeitimai už prieš susilaikė tvirtinam. Aštuntasis už, prieš, reikia paprašyti dar kartą balsuoti, kas už aštuntąjį. Kas už aštuntąjį balsuojame, kas prieš. Susilaikė, atmetam. Dešimtasis už, prieš, susilaikė tvirtinam. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė atmeta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė tvirtinam. Keturioliktas pakeitimas už, pirmininkė atsiprašo, antrasis kompromisas patvirtintas, o tai reiškia, kad po ilgo balsavimo pereiname prie balsavimo dėl viso dokumento, elektroninis balsavimas, prašome balsuoti. Išjungiau tavindavai, kurio vietoj balsavo? Ja, ja, ja. So, die Abstimmung ist geschlossen, wie sie ist. Baigiame balsuoti už 39 prieš 5, 3 susilaikė. Sveikinu mus visus už tokį aktyvų balsavimą. Labai ačiū visiems, kurie balsavo. Labai ačiū ypač Dėvė komiteto nariams. So, wir... Dabar e, bendra pirmininkas porą žodžių. Gerbiami Dėvė komiteto nariai, turime Įsijungia kalbėt mikrofonas. E, supratome, kad išjungė mikrofonas pirmininko. Na, jūs teisingai supratote,